Ne. Ne visai. Būtent todėl turime reformuoti ir savo procesus tam, kad galėtume daugiau šiuose valstybėse demokratijos labai nuveikti. Ačiū. Na, o dabar žodis ponui Sokoliš apie apie. Atsiprašau, sako pirmininkė. Ponui Halicki žodis. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, Rytų kaiminystė yra sėkmingas projektas. Kai kurios vyriausybės turi problemų, kai kurios apsimeta, kad įgyvendina reformas. Bet e, tai nereiškia, kad bendradarbiavimas su vietos e, bendrijomis yra nes, nesėkmingas. Aš esu iš šeimos, kuri buvo labai suskaidyta, mus išsklaidė karas. Ir kai kurie mano giminaičiai gyvena būtent tose šalyse. Ir tik tai dabar mes galime laisvai susitikti dėl e, bevizio režimo. Tie asmeniniai ryšiai jauni žmonės Erasmus, plus, tai yra apčiuopiama nauda, kuri keičia tas visuomenės. Negalima likti abejingais. Mes dirbame su šalimis, su dėl trijų šalių mūsų strategija galėtų ir būti šiek tiek pakeista, jos e, vertos daugiau, jie žvelgia į mus, mato mumise geresnę ateitį, geresnį vystimasi, pasitikė mumis, nepaisant problemų, kurių kyla su tomis šalimis. Mes e, neturėtumėm nuleisti rankų ir palikti jų likimo valiai. Ačiū. Pone Gil Nėna. Ačiū. Aukščiausiai galiotinė norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą per pastarosius penkerius metus. Mes kai kur sutarėme, kai kur ne, bet linkiu Jums sėkmės ateityje. Vis daugiau nerimo keliančių veiksnių yra kaiminėse šalyse. Iš Kišiniovo siunčiami signalai yra labai didelį nerimą keliantys, kad jie nusisuka nuo teisės viršenybės ir demokratijos reformų. Galima pasakyti, kad komisija buvo naivi, e, padėdama e, suformuoti tą keistą koaliciją su prezidentu Dondon. Mes girdėjome, kad e, E, Gruzijoje e, žmonės irgi reikalauja teisingesnės demokratinės e, rinkimo sistemos, o juos puola policija su, su guminiam bombom. Taip pat. Taigi tai, kas vyksta e, pasaulyje, mes matom tai, kas vyksta tose šalyse ir atspindys to, kas vyksta pasaulyje, kad diktatoriai bando už, užgniaušti demokratinius procesus. Įdomu, ką jūs patarsite savo įpėdiniui, kaip įgyveninti toliau šią strategiją. Ačiū, ponia Basesku. Ponas Basesku norėtų pateikti klausimą. Panas Pasiesko norėtų pasinaudoti melinosios kortelės procedūrą. Ar jūs sutinkate? Jūs nesutinkate atsakyti į melinosios kortelės klausimą. Tuo metu žodis ponui Geta, Renew frakcijos vardu. Nejungtas mikrofonas. Ar dabar veikia. Taip, tai buvo pareiga ir būtinybė, kadangi ES turėjo atsiverti e, vidurio ir rytų e, Europos valstybėms, tai jinai turėjo užtikrinti ir šią kaiminystę rytų valstybėms. Aišku, ta partnerystė turi savo silpnų vietų, buvo taip pat ir sėkmės e, pavyzdžių. Tačiau mes užmiršome Rusiją šiame kontekste. Tiksliau, mes nenorėjome matyti e, Rusijos, turint omenyje problemas, su kuriamis jis susiduria, nes jos atrodė mums neišsprendžiamos. Dabar bandome spręsti tas e, problemas. E, Ir dabar bandome sudaryti naujus Helsinkio sutarimus su Maskva, bendradarbiavimo ir saugumo susitarimus. Tai bus labai sunku, be galo sunku ir visiškai nesame tikri dėl e, tokių iniciatyvų sėkmės. Tačiau Rusija tai yra kita kontinento pusė, tai yra didžiausia pasaulio e, valstybė, aišku, nuskurdusi ir. E, E, susiskaldžiusi su valstybė, tačiau santykiai su ja yra būtini. EKR frakcijos, pana Tomašič. Dėkuoju. Dėkui. Može biti važan. Europos Sąjunga jau kurį laiką plėtoja gerus santykius su savo kaimynais. Per migracijos krizę mes pamatėme, e, kokie veiksmingi e, yra e, šitie santykiai. E, prekybos sutartys gali užtikrinti didesnį šitų valstybių atsparumą. Mes išplėtojame gerus santykius su kai kuriamis valstybėmis rytų partnerystės kontekste, tačiau tos valstybės vis dar toli nuo e, stabilių partnerių e, statuso, nes kai kuriuose valstybėse vyksta karas, kai kurios išgyvena perinamąjį e, laikotarpį, kai kurios iš tų valstybių nesutarė su Rusija. ES interesas yra įtvirtinti tose valstybėse teisinės valstybės principus bei rinkos ekonomiką. Pone Tomašič, ponas Sokolas nori pateikti jums e, vienos kortelės klausimą. Ar sutinkate atsakyti į jį? Pone Sokol, 30 minu... sekundžių jums. Dėkoju, poniai Tomašič. Aš e, labai džiaugiuosi, kad e, jūs teigiamai vertinate rytų partnerystę ir kad jūs siūlote įvairius sprendimus, kaip apginti mūsų bendrus interesus. Tačiau, e, ką Jūs manate apie ES įgaliojimus užsienio politikos e, e, srityje, turint omenyje santykius su kaiminystės valstybėmis? Taip, aš suprantu, kad mes turime stiprinti savo poziciją, tačiau bendradarbiaudami su visomis valstybėmis narėmis ir Briuselis, ne tik Briuselis turi priimti sprendimą čia, bet ir valstybės narės. Dėkoju. Dabar EPP frakcijos vardu ponas Basesku. Pone, ponas Basesku. Aš e, norėčiau e, paminėti dvi rytų partnerystės valstybės - Ukrainą ir Moldovą. Ukraina e, buvo užpulta Rusijos federacijos, prarado Krymą, Ukrainoje vyksta iša, išaldytas konfliktas, e, Ukrainos prieiga prie Vietosios jūros uostų yra užblokuota. Kodėl? Taip yra, todėl, kad e, Rusijai nepatinka šitos valstybės orientavimasis į Europos Sąjungą. Tam, kad e, Ukraina išsaugotų savo teritorinį ventisumą, mes e, turime remti Ukrainai, Ukrainą ir padėti jai. Jeigu būtų priimtas Steinmeierio planas, tai būtų klaida ir Ukrainos teritorinis vientisumas tikrai dėl to nukentėtų, nes bus federalizavimo E, reformą ir paskui, kaip Osetijoje, bus nepriklausomybės pareiškimai, taip pat kaip, e, kaip Kryme pagal rusišką scenarijų. O kalbant apie Moldovos Respubliką, ja, e, ponia Maja Sandu atsidūrė tokioje padėtyje, kuomet jinai nebegalėjo vadovauti valstybei. Dvi tuo būdu proeuropietiškos pro e, valstybės e, susiduria su e, tokiamis problemomis. Europos sąjunga turėtų pareikalauti, kad Moldovos Respublikoje valdanti dauguma prisimtų savo atsakomybę ir imtųsi tinkamų veiksmų. Ponas Vitanov, socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė vyriausiai galiotinė. ES politika rytų kaimynų atžvilgių yra labai prioritetinė politika, tačiau mes jai neskiriame pakankamai dėmesio. E, taip yra dėl problemų, su kuriomis susiduria tos valstybės ir dėl jų santykių su ES. Mes, turime, e, mes matome daugiau e, ekonominių prioritėtų ir ekonominį rinkos potencialą tose valstybėse negu geopolitinius e, tikslus. Ir tuo būdu tos valstybės tampa Eurazijos ir Europos konkuravimo e, poligonų. Mes pasiekėme tam tikros e, E, sėkmės, tačiau mes e, turime, nustatydami savo prioritetus, kaiminystės regione labai aiškiai apibrėžti savo prioritetus, e, nes jeigu mes neteiksime pakankamai dėmesio, tad kitos valstybės ten darys didesnį įtaką. Dabar žodis panai Strugarijų, Rinių vardu. Tiesioginė žinia dabar. Maja Sandu drąsos dėka buvo pakeista vyriausybė, ji nesutiko prezidento žaidimams pasiduoti ir oligarkų spaudimui pasiduoti. Lygiai taip pat ji nepasidavė Tbiliso saudimui pakeisti rinkiminį įstatymą. Kaltieji turėtų prisimti atsakomybę, nes jie tolina savo piliečius nuo ES ir jos teikiamų privalumų. Turi būti su finans, makrofinansinė pagalba siejamos tam tikros sąlygos. Na, ES turi paaiškinti, kodėl šios sąlygos yra svarbios, kam tos iš ankstinės sąlygos reikalingos. Kitu atveju prieš reformas nusiteikusi vyriausybė apverčia ES žodžius, iškraipa juos. ES turi būti atviros šių valstybių duris tam, kad galima būtų investuoti į demokratiją ir teisinę valstybę. Ačiū. Na, o dabar pono Šarnecki EKR vardu. Pone pirmininkė, vyriausią įgaliotinę, rytų partnerystė yra svarbi priemonė. Kai ją sukūrėme, tikėjomės daugiau, tačiau nepaisant to, ta priemonė vis dar neša savo naudos. Na, šiuos, šias, šias, šias valstybės galima padalinti į tris grupės, kaip kad Ponas e, Halitski paminėjo Gruziją, Moldovą ir Ukrainą, tai būtų geriausių rezultatų pasiekusios šalis. Toliau yra šalis pasirašusios sustarimų e, su Rusija. Na, o trečioji kategorija būtų Azerbaidžanas. Tai nei vieno, nei kito nepadarė. Mes neturėtume stumti šių valstybių į Rusijos glėbį. Galbūt turėtume Azerbaidžianą, Azerbaidžiano pastangas e, pagirti už tą neutralumą vadinamą. Ačiū. Dabar pona Zovko EPP. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai vicepirmininkiai, vyriausiai įgaliotiniai Norėčiau padėkoti už visą atliktą darbą su rytų partnerystė. Tai yra tikrai labai stipri priemonė, kuri svarbi ir ES saugumui. Kartu su užsienio reikalų komitetu ir jų kolegomis mes sunkiai dirbame ir siekiame parodyti tų šalių piliečiams, kad europinės vertybės vienintelės gali pakeisti visuomeniai demokratinę visuomenę ir kad vienintelės jos yra veiksmingos. Aš labai pritariu kolegai Kubiliui, kad reikia daugiau pastangų skirti toms trims valstybėms, sugražinti jas į teisingą kelią. Mes bevizį režimą joms skiriame, jaunimui galimybių numatėme. Dabar tas galimybių langas yra atvertas, yra parodyta, kaip ES gali prisidėti prie šių e, visuomenių e, stiprinimo. Ir aš e, labai tikiuosi, kad komisija ir toliau dės pastangą šioje srityje ir nepamirškite, kad parlamentas bus su jumis šiame darbe. Ačiū. Na, o dabar žodis ponui Miller, SND. Dėkoju. Pone Mogerini, dešimties metų partnerystės patirtis rodo, kad mūsų pastangos nebu, nebuvo, nenuėjo veltui. Ponas Sikorskis buvo vienas iš e, iniciatyvos e, pasiūlytojų, tačiau nepamirškime, kad čia kyla ir iššūkių ekonominių, integracijos iššūkių. Ir būtent dėl to tos valstybės kol kas negali pretenduoti į narystę Europos Sąjungą. Ta partnerystė buvo sukurta kaip alternatyva tam. Tačiau praėjus dešimčiai metų reikia pagaliau priimti sprendimą, nes dabartinės situacijos išlaikymas toli nenuves. Manau, kad mūsų rytų partneriai turi suprasti tą aišku signalą, kad jie patys turi kurti savo ateitį. Dėkoju, pirmininkė. E, daugybę metų praėjo šios programos gyvendinime ir galima pasakyti, kad tai yra sėkminga e, programa. Žinoma, nėra lengva, nes Eurazija yra tas regionas, kur susikerta geopolitiniai interesai. Ir mes matome, kad uh, 75 procentai energijos e, išteklių irgi yra čia. Ir Kinija, ir Rusija turi savo interesų tenai, ir ES irgi turi apibriežti savo interesus. Mes turime daryti pažangą, bet e, kai kuriuose šalyse <clears throat> dabar yra ir regreso de demokratijos rytyje. Taigi, ne taip viskas klausosi, kaip mes tikėjomės. Kągi ES turėtų toliau daryti? Pirmiausiai, mes turėtumėm būti ryštingi. E, Vėl konkrečių valstybių narių interesai neturėtų kelti grėsmės ES interesams. Taigi tas vieningumas, inter, bendrų interesų e, atstovavimas globalių lygių yra labai svarbus. Bet to turime būti atviri, skaidrus ir taip ryštingai, turim, taip ryštingai turime bendrauti su tomis šalimis. Bet to ES turi laikytis savo pažadų. Nes jeigu mes nepripažįstame tų šalių pažangos, tai tikrai labai daug kas gali nukentėti ir tos šalis tikrai nenorės toliau artėti prie ES. Dar norėčiau pabrėžti, kad nėra gerai vien dėl to, kad ta šalis be galo labai sako, kad nori būti vakarietiška. Reikia matyti, turi matytis tai ir e, elgesyje, jų reformose, jų pastangose. Pone Benova, SND frakcijos vardu. Dėkoju, ponė Mogerini, už penkerių metų darbą, už visas pastangas. Dabar norėčiau kreiptis į naująją komisiją ir valstybės narės. Būkite atsakingi ateityje. Mes negalime būti vien tik tai pozityvų savo kaimynų atžvilgių. Pavyzdžiui, Makedonijos ir Albanijos vardu atveju nebuvo <clears throat> pradėtos dėrybos. Manau, kad bent jau Šiaurės Makedonijos atveju tai yra teisinga. Na, tai demotivuoja ir juos, ir mūsų rytų kaimynės. Mums reikia stabilios partnerystės, tai labai svarbu, mums mes norime stabilumą, saugumą, klėstėjimą paremti. Tai ir bendradarbiavimas su rytų kaiminėmis yra puikia proga skleisti ES vertybės, idėjas, požiūrius, e, stojimo darybos, e, partnerystės susitarimai taip pat padeda skleisti mūsų vertybės plačiau. Mes taip pat neturėtume neigiamai žiūrėti į mūsų kaiminės. Ponas Dūda EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau išreikšti pasitenkinimą rytų partnerystės šalių pažangą, nežiūrint paminėtų problemų. E, viskas juda į priekį, ypač noriu paminėti e, Gruziją, Ukrainą, Moldovą žengiančias Europos integracijos keliu. Ir Europa turi siūsti e, aišku signalą, kad vertiname jų pastangas. Ir aš remiu e, Trio 2030 E, strategiją. Mes turime e, paremti tų šalių reformas investicijomis ir kitaip. Ir reformas įgyvendinti nėra lengva. Mes, Lenkai, tą žinome. Dėl to labai svarbu padėti rytų kaiminėms. Ir ypač norėjau paminėti Ukrainą. Norėčiau pasveikinti naują valdžią už drąsą, nes jų uh, dėgiami pokyčiai seniai laukti tiek mūsų partnerių ES, tiek visuomenės. E, teismų reforma atsakinga vyriausybė - tai yra labai rimti uždaviniai. E, decentralizacija pilietinės e, visuomenės, parama pilietiniai visuomeniai, tai labai svarbus dalykai stiprinant Ukrainos demokratiją. Norėčiau uh, Taip pat pasakyti, jog nepaprastai svarbu plačiai konsultuotis, įtraukti visus partnerius visais lygmenimis ir pilietinės visuomenės organizacijas. Labai svarbu e, tai e, veiksmingam reformų gyvenimui, e, prieimimui visuomenės akise ir tvarumai reformų. Taip pat noriu pasakyti, kad labai džiugu, jog Ukraina dalyvauja įvairiose ES programuose, įskaitant Erasmus. Aš e, susitikau su nuostabiais, ambicingais jaunuoliais iš Ukrainos ir tai taip pat mane nuteikia optimistiškai. Labai ačiū kolega Pospišil iš EPP. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, už tai, kad suteikėte man žodį. Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog galime įvertinti partnerystę praėjus dešimčiai metų Čekija, kai pirmininkavo ES ministrų tarybai, inicijavo šią partnerystę, buvo daug diskusijų ir mūsų tikslas buvo padėti E, šalims esančiams tarp ES ir Rusijos siekime užpildyti erdvę. E, to šalis dažnai e, patiria spaudimą rimtą iš Rusijos pusės ir manau, kad mūsų partnerystė atitinka mūsų geopolitinius tikslus. Jeigu mes neberemtume tų šalių, tai bijau, kad Rusijos įtaka, kurie ir taip yra stipri kai kuriuose šalyse ir dar didėja, pavyzdžiui, Moldovoje dar labiau sustiprėtų. Uh, Geopolitinis lygmuo yra aiškus, e, bet yra ir kita labai rimta priežastis. Tai yra valstybės, kurių žmonės nori gyventi demokratiškose, klestinčiose valstybėse. Mes turėtume paremti europietiškas vertybės tose šalyse, nežiūrint tam tikrų problemų, su kuriomis susiduria partnerystė. Bendras vertinimas turėtų būti pozityvus ir mes turėtume skatinti tolesnį bendradarbiavimą. Kaip ir kiti kolegos sakė, labai svarbu e, prisiminti, kad tos šalys šešios nėra vienodai pažengusios, e, ne vienodai jas veikia Rusija. Bet e, tikrai matome prasme, reikšmę remti bendradarbiavimą su tomis šalimis. Ir Aišku, jos iškart turbūt neturėtų įstoti Europos Sąjungą. Ačiū. Turime šiek tiek laiko pasakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, keturi kolegos norėtų kalbėti. Daugiau e, pasisakančių neregistruosime. Ir pirmasis galės pasakyti ponas Heisin, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, labai ačiū. reakcijos į įvykius vakarų Balkanų šalise, kuomet taryba atsisakė pradėti narystės darybas, parodo, kad ES negali statyti ant kortos e, gerų tarpusavio santykių, nes ES vietą E, tikrai yra pasirengusios užimti Rusiją, Kiniją ar Iranas tame regione. ES privalo ir toliau plėtoti savo santykius su Karų Balkanų regiono šalimis. Rytų kaiminystės politikos svarbiausias aspektas e, yra susijęs su diferenciacija tarp paskirų šalių, nes kai kurios iš jų yra pasirašęs asociacijos sustarimus su, su kitomis palaikomi geri prekybiniai santykiai, tačiau reikia tuos e, santykius toliau plėtoti ir siekti, kad e, jie būtų naudingi visiems partneriams. Ukraina, Moldova, Armenija, Azerbaidžianas ir Baltarusija turi turėti tvirtą vietą mūsų politikoje. Mes turėtume padėti jiems veikti reformas, pavyzdžiui, teismų srityje. Ačiū, GUE frakcijos vadu ponas Valas. Ačiū, pana pirmininkė. Pone Mogerinė, sakėte, kad rytų partnerystė nenukreipta prieš nieką. Ar nesutiktumėte su teiginiu, kad JAF ir ES įsikišimas Ukrainoje yra nukreiptas prieš Rusiją. Manau, kad sudėtinga būtų tą faktą ignoruoti. Jeigu Rusija, pažiūrėjau, kištusi į Kanados ar Meksikos vidaus politiką, tai kiltų rimta įtampa su JAV. Ar nemanote, kad jau pribrendo laikas Europai e, siekti taikos kartu su Rusija? Europos projektas e, nuo pat pradžių buvo taikus ir tikrai būtų prasminga dabar siekti taikos su Rusija, įtraukti į tos procesus mūsų kaiminės šalis taip pat. Neskatinti priešiškumą. Europa šiuo metu papildomai vis labiau militarizuojasi, e, užuot elgusius priešingais. Kodėl mes neturėtume bendradarbiauti su Rusija, ponė Mogherini? Mes e, E, nelabai sutardavome įvairiais klausimais, man čia dirbant, tačiau aš vis tiek jūsų pasilgsiu. Sėkmės jums ateityje. Socialistų demokratų frakcijos vardu dabar kalbės. E, Čiuvadaru. Ačiū, pane pirmininkė. ES privalo bendrauti su atskirais regionais ir Rumunija yra puikus pavyzdys tarp valstybinių projektų vykdymo ir paramos teikimo, pavyzdžiui, Moldovai įvairius mokymus organizuoti. Mes galėtume pasiūlyti naujų projektų. Moldovos Respublikos, Moldovos Respublika gyventis Rumunijos piliečiai norėtų naudotis tais pačiais tarptinklinio ryšio tarifais, kurie galioja Europos Sąjungoje. Mes pirmiausiai siekime rūpintis žmonėmis tam, kad jie vėl atgautų pasitikėjimą europinėmis vertybėmis, galbūt e, iš europinių fondų. Europos e, Sąjungos greitkelių statyba galėtų būti statoma, kuris sujungtų e, svarbius Rumunijos miestus tarpusavyje. Taigi, be politinių sprendimų Pirmiausia, reikia galvoti apie žmonės. Aš tikiuosi, kad per pirmiausia dešimtmetį Moldovos e, žmonės taps ES piliečiai. Kolega Vor dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės. Kolegė. Olegas Sensovas apsilankiamas Europos parlamente šią savaitę ir 2016 m. Sakrovo premijos įteikimas jam už 16 metus mums primena tą E, baisę kainą, kurią kiekvieną dieną ukrainiečiai privalo mokėti už savo teritorinius teritorinio vientisumo gynimą. Šiuo metu vyksta karas su Rusija. Junktinių tautų žmogaus teisų agentūra e, mano, kad Donbaso regione daugiau nei 300 tūkstančių žmonių jau prarado gyvybės e, nelegali Krymo aneksija. <clears throat> Turim rūpėti visiems, kuriems rūpi demokratiją. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas remia Ukrainos siekį tapti Europinės šeimos nare. 18 metais aš dalyvavau mainų projekte su ukrainiečiais, įsimylėjau šalį ir jos e, žmonės sužinojau apie Holodomorą, kuris pražudė 7 milijonus ukrainiečių. Rusija ir e, toliau elgesi netinkam, netinkamai Todėl aš raginu visus prisijungti prie draugystės su Ukraina tarp parlamentinės darbo grupės, nes Ukrainai paramos dabar reikia labiau nei bet kada anksčiau. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Mogerinį. Ačiū, pirmininkė. Mūsų debatai parodė, dar sik parodė, kaip svarbus parlamentinis darbas partnerystėj. Ne tik rytų partnerystėj, bet ir su kitais partneriais parlamentui tenka viena iš kertinių rolių. Rytų partnerystė šešios valstybės ir parlamentinis darbas, kurį jūs dirbate su pilietinė visuomenė, su socialiniais atstovais kiekvienoje iš tų šešių valstybių duoda nepamatuojamą vertę. Šie debatai, jų forma kiek neįprasta. Aš neįsipareigosiu dabar dėl būsimų žingsnių, nes tuo užsims mano kolega naujojoje komisijoje. Bet manau, kad kelią pradėjome kloti tinkamą protingai mes giliname partnerystę su visomis šešiomis valstybėmis visose srityse. Partnerystė rytuose sustiprės ir nebejoju, kad galiu tikėtis jūsų visapusiškos paramos. Taip kaip man teko su jumis dirbti, tai buvo privilegija dirbti su daugeliu iš jūsų. Jūs taip pat išreiškėte dėkingumą, aš atsilyginu tuo pačiu. Kartais mūsų požiūriai ne visiškai sutapo, bet tai juk teigiamoji demokratijos pusė galite nesutarti dėl tam tikrų aspektų, bet dirbti tą pačią kryptimį. Esu tikra, kad unisonų sugeba dirbti parlamentas, komisija ir taryba ir kad ateityje kartu įveiks kliūtis. Ačiū už paramą per pastarosius penkerius metus dirbant su šio dosie. Aš pasiliksiu čia visą vakarą ir rytoj dar čia būsiu, taigi nesakau atsisveikinimo žodžių. Ačiū. Dabar mes baigiame diskusijas apie rytinės kaiminystės šalis. Dėkoju už dalyvavimą. Kitas darbo tvarkės punktas. <clears throat> Vyriausios įsigaliotinės užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinės pareiškimas apie padėtį Izraelį ir Palestinoje, skaitant nausėdijas Pone Mogherini, žodis vėl jums. Ačiū. Pasidalysiu asmeniniais prisiminimais. Tam tikrą pasakojimą, kai pradėjau eiti pareigas lygiai prieš penkerius metus, aš už ES ribų į pirmąjį vizitą vykau į Palestiną. Taip pat Gazą aplankiau. Ir tuo metu pasakiau, kad tikiu, jog galima pasiekti dviejų valstybių sprendimo mano mandato metu. Ir šį tikslą visą laiką mačiau prieš save, tačiau kažkurio momentu ir kažkurio momentu atrodė, kad artėjame prie to tikslo, bet dabar žinome, kokia tikroji padėtis. Nesakau, kad tas tikslas nebegalioja. Viskas priklauso nuo politinės valios ir, kondic... ir sąlygų, apie tai kalbėsiu vėliau. Bet jeigu šiandien vykčiau to vizito, tai turbūt ne, nedrįščiau teikti, jog tikiu, jog per artimiausius mėnesius ar metus tas dviejų valstybių sprendimas bus pasiektas. Tas dviejų valstybių sprendimas dabar puolamas taip, kaip niekad likščiol, iš įvairių pusių puolamas. Tačiau mes žinome, kad dviejų valstybių sprendimas yra geriausias ir realistiškiausias šansas gauti taiką ir saugumą šventosiuose mm, vietose. Tai pragmatinis sprendimas. Niekas nesugebėjo pateikti protingos alternatyvos. Daugelis argumentavo ir ginčiosi, kad dviejų valstybių sprendimo nereikia, tačiau niekas objektyvaus realaus Alternatyvaus sprendimo nepasiūlė. Pagal tarptautinę teisę ir pagal tų Palestinos ir Izraelio bei regiono žmonių siekius niekas netrukdo siekti dviejų valstybių. Tai yra tarptautinės teisės klausimas, demokratijos, teisės viešpatavimo klausimas, bet taip pat ir realizmo klausimas. Ir aš sunkiai dirbau, kad nesugriūtų ta perspektyva, tas darbas tęsiasi ir šiandien, netgi dabartinėmis sudėtingomis aplinkybėmis, netgi ypač tokiamis ypatingomis aplinkybėmis. Kartais mūsų bičiuliai arabų pasaulyje, jungtinių tautų sistemoje, Afrikoje ir Azijoje, e, kartais jiems susidaro įspūdis, kad sunku siekti to sprendimo, tačiau būtent tokiamis sąlygomis ir e, turi kuo garsiau skambėti išminties ir objektivumo balsas. Mes privalome apginti dabartinės pozicijas, ginti jas visomis jėgomis. Ypač atsižvelgiant į naujausius įvykius, ypač dėl nausėdijų. Mes visada tikėjome, kad viską reikia spręsti tik tiesioginėmis <clears throat> dėrybomis ir atsižvelgti į sienas iki 67 metų pagal tartutinę teisę. Nausėdijos tai grėsmė taikai ir grėsmė dviejų valstybių sprendimui. Rytų Jeruzalės e, įsteigimas, e, sostinės ten įsteigimas grėsia dviejų valstybių sprendimui, mes neatsitraukėme nuo savo pozicijos tuo klausimu. E, mes neatsitraukėme nuo vieningos europinės pozicijos. Mes dažnai raginami kalbėti vienu balsu krizių metu, bet šiuo klausimu mūsų pozicija išlieka vieninga ir stipri. Mūsų pozicija nesikeičia ir dėl Izraelio valstybės saugumo raketos paleidžiamos į Izraelio piliečius, tai nepriimtina. Aš dėkinga Egiptui už diplomatinės pastangas stabdyti dabartinį eskalavimą. Ir kartoju, Izraelis turi teisę į saugumą, izraeliečiai turi teisę į saugumą. Kita vertus, esame įsitikinę, kad saugumas gali būti tvarus, realus, jeigu statomas ant taikos ir dviejų valstybių pagrindo. Mes nuolat stengiamės palengvinti gazos žmonių kančias. Yra gazos planas, mes teikiame konkrečią ilgalaikę paramą mokykloms, ligoninėms, įmonėms ir kiekvienam gazos piliečiui. Tačiau krizė gazoje politinė savo pobūdžių, todėl reikia politinių sprendimų. Izolacija turi būti panaikinta, reikia atidaryti sienos punktus. Akivaizdu, kad gaza yra ateities Palestinos valstybės dalis. Ir palestiniečiai patys turi susivienyti ir peržengti susiskaldimus. Žinome, kad dabartinė politinė padėtis Palestinoje ir Izraelija neaiškios. Palestinoje esama skirtingų frakcijų. Prezidentas Abbasas sako, kad paskirs rinkimų datą. Izraelija taip pat politika aklavietėje, gali būti, kad per metus įvyks treti rinkimai. Tačiau reikia drąsaus lyderiavimo ir bus galima grįžti prie dėrybų. Vis dar esu įsitikinusi, praėjus penkeriems metams po mano pirmo vizito kaip užsienio įgaliotinė. Esu įsitikinęs, kad tai realiai pasiekiama. Dar tiksliau pasakysiu, tai vienintelis ilgalaikis pasiekiamas šito konflikto sprendimas esu giliai įsitikinusi, kad artimuosiuose rytuose, jeigu pažvelgtume į visus konfliktus, šitą išspręsti lengviausia konkrečiomis priemonės su sąlyga, o tai sudėtingiausia, su sąlyga, kad bus tarptautinių lygmenių ir tarptų dviejų šalių politinė valia. E, taikos be politinės valios ir tarptautinio įsikišimo nebus iš Europos pusės. Mes visada buvome pasiruošę ir toliau taip elgsimės padės, ir padėsime siekti taikos, saugumo ir dėrybų dėl dviejų valstybių statuso Izraeliui ir Palestinai. Dėkoju, gerbiama Mogerinė. Dabar frakcijų atstovai pasisakys frakcijų vardu. Pirmasis Lopes Isturis White. Jis kalbės EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą padėkoti gerbimo vicepirmininkiai už e, atvirą keitimąsi nuomonėmis. E, ji ką tik kalbėjo apie Izraelį paleistina. Manau, kad tai yra viena iš sudėtingiausių sričių, kurioje ji turėjo veikti. Mes jai pritarėme, rėmėme ją ir labai didelė dalimi pritariu tam, ką jinai sakė. Iškart neišspręsime visų problemų situacijos, bet mes e, turėtume vis tik tai tikėti ir iš skirtingų pozicijų siekti, kad galiausiai įsivyrotų e, taika, nes matome, kad nuo to baisaus konflikto kenčia regionas daugybę metų, bet ir Europa ir visas pasaulis. Ir labai ačiū Jums, gerbiamis pirmininkė, už visą atliktą darbą. Taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, Izraelis yra mūsų strateginis partneris, mes e, turime bendras vertybės, mūsų istorija bendra ir uh, E, Europos Sąjunga, Izraelis yra demokratijos ir mes visame pasaulyje skleidžiame savo principus ir bendramės tais, kurie e, užtikrina teisės e, savo valstybėse. Ir mes taip pat matome, kas vyksta, yra skaluojama situacija, iš gazos matėme apšaudimą Izraelio teritorijos, mes turime spręsti situaciją. Mes dažnai darome pareiškimus ir mes tarsi e, dažniausiai kartuojame tai, ką sako amerikiečiai, sekame juos, bet mes galbūt patys turėtume savarankiškai veikti, mes turėtume prisidėti prie dialogo, prie taikos savo e, priemonėmis, savo būtų ir taip pat nereikėtų Twitter žinutėmis ar e, deklaracijomis vis, viską spręsti po poros savaičių Kneseto atstovai atvyks į Strasbūrą pas mus ir mes e, turime dirbti toliau. Dabar e, dar vienas dalykas e, - produktai pagaminti nauja, kurių gyventėsi jų ženklimas etiketėmis. Aš manau, kad tai yra klaida. Mes turėtume padėti Palestinai plėsti plėtotis, vystytis reikia, kad tos teritorijos galėtų užtikrinti didesnį augimą, klėstėjimą ir mes turėtume uh, E, tokiu būdu prisidėti ir spręsti problemas. Kai kurie e, komunistai, mūsų kolegos tikriausiai e, juokėsi iš to, bet aš tikrai nenoriu nieko įžeisti, nenorėčiau palaikyti vienu ar kitu, aš norėčiau, kad ES turėtų dirbti su Izraeliu, su palestiniečiais ir siekti su artėjimo jų tarpusavio ir taip pat reikėtų, kad nebūtų užsipuldinėjimas Izraelis. Pažiūrėkime, ką pasakys kolegos. Dabar noriu suteikti žodį e, Katipyri. Prašom. E, Gerbam vyriausiai įgaliotinę kolegos. Mus e, labai didelį susirūpinimą kelia paskutiniai įveikiai. JAV e, valstybės sekretorius e, Pompėjo prieš e, keletą dienų pakeitė visiškai ją poziciją dėl naujų gyvenviečių. Ir jisai sakė, kad Izraelio plėtimas tokių gyvenviečių ne. Iš principo neprieštarauja tarptautinė teisė, bet tai prieštarauja Ženevos konvencijai 2004 metų tarptautinės teisingumo valdybos išvedoms saugumo tarybos pozicijai ir aš e, palaikau jūs vyriausioji galiotinė pagal tarptautinę teisę Izraelio naujų kurių gyvendys yra nelegalius ir Izraelis e, privalo nutraukti kaip okupuojanti jėga e, tų gyvenviečių plėtrą. Pono Pompeo pareiškimas tai dar vienas pavyzdys tos obsesyvios paramos, kurią reiškia trumpas Izraelio premjerui e, Benjaminui Netanjahui. Dar vienas žingsnis buvo perkelimas sosnės į e, Jeruzalę ir pozicija dėl Golano aukštumų. Reikėtų, kad e, matome, kad dabar konfliktas eskaluojamas E, bet reikėtų siekti jį deeskaluoti tiek palestiniečių, tiek Izraelio, tiek tarptautinės bendruomenės labui. Prezidentas Trumpas turėtų suprasti, kad tai nėra kažkokia žaidimo aikštelė, kadangi milijonai izraeliečių ir palestiniečių kasdien siekia taikos. Ir e, e Taip pat matome, kad Izraelio veiksmais e, rytų Jeruzalėje ir nuo kurių gyvenvietėse pažeidinėja teisė teisę tarptautinę ir neleidžia užtikrinti taikos. Mes taip pat remiame Europos Teisingumo teismo neseniai primtą sprendimą dėl e, ženklinimo e, ES rinkoje produktų, kurie išauginti naukurių gyvenvietėse. Dėkoju. Dabar. Žodis ponė Fautmas. Aš pirmiausiai noriu Jums padėkoti, ponė Mogerinė per pastarus penkerius metus mes tikrai uh, Labai aršiai diskutuodavome iki vėlumos. Man buvo labai malonu su jumis diskutuoti. Manau, kad daugiausiai diskutavome apie Izraelį ir Palestiną. Jūs kalbėjote, kad e, pirmas jūsų vizitas buvo į tas teritorijas. Aš vis tik tai manau, kad e, tikrai e, daug kartų mes padėti Palestinoje svarstame dėl to, kad ji mums labai rūpi. Nuo 2017 Izraelis kiekvienais metais pastato 12 tūkstančių e, būstų vakarų krante ir nelegalių e, sienos kirtimo punktų. Nuo 9 metų vakarų krante daugiau nei 6 tūkstančių palestiniečių pastatų buvo nugriauti, įskaitant ir tos pastatus, kuri, kurių statyba buvo finansuota iš ES mokesčių mokėtojų pinigų. Turime aiškiai e, pasakyti, kad Izraelis žingsnis po žingsnio kūrė e, vieną valstybę, siekdamas sus, suskaldyti, suskaldyti palestiniečių teritoriją, negalime leisti tam atsitikti, o tam reikia politinės valios, nes Europa pasisako už e, taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka. Mes negalime pasiduoti Netanjahu ir Trumpo e, galios demonstravimo politikai nusidijų neteisėtų statymų politikai. Europa privalo toliau kovoti siekdama dviejų valstybių e, sprendimo, kuris yra mano galva vienintelis. Paimo Gerinį kalbėjote, kad galbūt tai bus jūsų paskutinė diskusija. E, čia Strasbūrė, tai raginu ir jūsų įpėdinį e, laikytis kuo greščiausios pozicijos ir pasmerkti bet kokius mūsų projekto projektų um, griovimo e, atvejus, nes Netanjahu ir Trumpas e, kojomis trypia tarptautinę teisę. Ir e, jeigu taip elgsitės, tai tikrai palaikysime tiek jūs ir jūsų įpėdinį čia Europos parlamente. Jums linkiu kuo geriausios sėkmės jūsų tolesnėje karjeroje. Ačiū. Kolega Osalė Vanžalių vardu. Kolegė. Ačiū pirmininkė, gerbiam vyriausiai įgaliotinė Trumpo administracijos e, siekis pripažinti neteisę tas gyventis vakarų krante yra dar viena eilutė destruktyvių veiksmų Litanijoje ir tai tik nutolina bet kokią galimybę siekti taikos. Jungnes valstijos e, pripažįstamos neteisėtas Nausėdijas e, tarsi e, nužengė už tarptautinės teisės normų. E, Izraelio teisė egzistuoti e, yra nediskutuotina, bet kokios šalies teisė neteisėta okupuoti teritoriją e, ir užsigrobti ją per karinius konfliktus tikrai yra diskutuotinas dalykas. Parlamentas laikosi skirtingų nuomonių dėl šio dalyko, bet aš tikiuosi, kad mes pamatysime e, tvarų taikų sprendimą, kuri gerbtų abi pusės. Uh, Ir dabartinis jav žingsnis yra žingsnis į šoną nuo dviejų šalių sprendimo. Ką tai reiškia ES? Pirmiausiai mes žinome, kad JAV e, nebuvo ir nebus patikimi partneriai šiame procese, kol bus dabartinė administracija valdžioje. ES dėl to yra pasaulio lyderis siekiant tvaraus sprendimo regione. Ir mes turime būti sąžininkas tarpininkas siekiant taikos tarp e, abiejų vyriausybių. Antras dalykas, mes turėtume pagalvoti, kaip mes kaip ekonominė sąjunga galime įtakoti situaciją. Aš nepritariu taip vadinam BDS judėjimui, bet aš taip pat negaliu pritarti tam, kad ekonominė veikla plėtojama pavoktoje žemėje prieštaraujant tarptautiniai teisiai. E, Airijos senate aš e, pritariau kolegės senatorės Francis Black pasiūlymui primti įstatymą, kuris neleistų importuoti į Airiją prekių, kurios išaugintos, pagamintos e, neteisėtose nausėdijose. Dabar pagal prekybos sutartį tokios prekės įvežamos į Europos Sąjungą. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti pasvarstyti, kodėl ir kaip leidžiama tam tęstis. Dėkoju. Ačiū tapatybės demokratijos frakcijos vardu. Dabar kalbės Pons Fest. Ačiū. Pirmininkai, gerbiam ponę Mogerinį. Jūs teigiate, kad geriausias problemos sprendimas, pragmatiškiausias yra dviejų valstybių sprendimas. Iš dalies tai yra E, tiesa, tačiau jau ilgą laiką ES siekdama šio sprendimo pademonstruoja savo atotrukį nuo tikrovės. E, ar dviejų valstybių sprendimas atneš taiką? Ne. 2000. Taisiais Jasiris Arafatas atmetė pasiūlymą dėl apsikeitimo teritorijomis, 2008-aisiais Mahmus Abbasas tą patį e, padarė ir kai Izraelis vėliau atsitraukė iš tų e, teritorijų, tai e, e, palestiniečiai paragino kartu su Al-Fatah žudyti visus izraeliečius. Hamas ir Al-Fatah nenori vien tik gazos ar vakarų kranto, jie nori stvirtinti Haifoje, Tel Avive ir visoje Jeruzalėje. Pone Mogherini, jūs kalbėjote apie būtinybę parodyti, pademonstruoti politinę valią siekiančios problemos sprendimo. Ar E, nenorėtumėte pagaliau suvokti, kad palestiniečių vadovybė tos politinės valios niekada neparodys, todėl jūsų dviejų valstybių politika yra netinkama. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės kolega Rausinaker frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbimo vyriausiai galiotinė ministro Pompėjo pareiškimas e, dėl nausėdijų sukėlė sumaištį, tačiau e, jis yra pagristas tam tikrą prasme, nes e, <clears throat> tie, kurie nausėdijas laiko neteisėtomis, nesižvelgia į konfliktą palestiniečių tarp pačių palestiniečių ir visiškai neatsižvelgia į tai, kad tiek istoriniu, tiek teisiniu požiūriu Izraelis Mm, reiškia pretenzijas tas teritorijas taip pat pagristai. Taigi tai nėra okupuotas teritorijos, tai yra ginčytinos teritorijos, e, dėl kurių sustarti galima tik dėrybų keliu. Noriu paraginti vyriausiai įgaliotinę e, nenustoti keistis pozicijomis su JAV šio klausimu, nes be to mes tikrai nepažengsime į priekį. Reikia investuoti į e, priemonės, kurios iš tiesų galėtų priartinti taiką šiame regione. Todėl aš ir sakau, kad reikia nutraukti netiesioginę e, paramą e, teroristams jų šeimoms per paramą palestiniečių savivaldai. Reikia nustoti e, pabėgėlių agentūrą remti, kuri nesusitvarko jau dešimtmečius su pabėgėlių problemomis. Ir taip pat nepamiršti, kokį agresyvų ir uh, E, abijotiną vaidmenį šiame regione atlieka Iranas. Panas Pinėda dabar kalbės. Dėkuoju, pirminkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti ponę Mogerinį, padėkoti už e, pareiškimą reaguojantį į Pompėjo pareiškimą, kuris tarsi suteikia visas teisės Izraeliui e, okupuotose teritorijose. Taip pat norėčiau e, patikoti už turinį e, ir spartą jos reakcijos. Tai vienas iš svarbiausių jūsų mandato elementų. Ir aš tikiuosi, kad ponas Borelis tęs jūsų darbus ir palaikys tokią pat poziciją. Bet, ponia Mogherini, Taip, e, buvo būtina padaryti tokį pareiškimą. Ir jisai labai svarbus dėl to, kad Izraelis sistemingai pažeidinėja palestiniečių teisės. Taip pat mes turime pasakyti, kad poveikis buvo labai ribotas, dėja. E, matome, kad 78 8 procentus e, palestinos gyventojų nebeteko savo e, teritorijos, sutinka su tuo, kad e, už tai, kad būtų įkurta Palestinos valstybė. Ir Izraelis gyvendina e, tarptautinę teisę ir e, jungtinių tautų rezoliuciją, bet matome taip pat, kad e, civiliai gyventojai apšaudomi sistemiškai prieš dieną matėme paskutinius išpolius ir matome provokacijas tam tikras. Pirmininkė bando nutraukti kalbėtoją. Aš Dar labai prašau, leisime trupai kalbėti. Mes turime pripažinti Palestinos valstybę, ES tą turi padaryti ir turi raginti valstybės narės tą patį padaryti ir mes turime uh, kalbėtoja pirmininkė nutraukė. Norėčiau paprašyti visų neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko ir tokiu būdu parodyti pagarbą kolegoms. Dabar kalbės kolega Forman. Neprisijungusiu vardu. Ačiū, mano pirmininkė. Tai. Izraelio ateities sienas nubrėžė 1920 m. Sanremo sustarimas, patvirtintas 22 metais. Ne vienas kitas teisinis sustarimas nepakeitė to sustarimo. Ir vakarų krantas yra <clears throat> Izraelio dalis pagal tą sustikimą. Kai 48 metais išvyko Britai, prasidėjo karas tarp arabų ir žydų. Aneksija nebuvo niekada pripažinta. Izraelis 19 metais, 67 metais persi, susigražino savo žemės po septynių dienų karų. Taigi tie, kurie sako, kad e, nausėdijos yra nelegalios, e, visiškai ignoruoja Ženevos ketvirtosios konvencijos 49 straipsnį. Jungtinė tauti, e, jungtinės tautos priėmė tam tikrą rasistinį aktą. Jis primena ankstesnį Europos istorijos puslapį. Iš to taikos nesukursime. ES turėtų gėdytis dėl to, kad teigia, jog nausėdijos yra nelegalios per taptinę teisę. Trūksta įrodymų tokiam teiginiui. Kai kurie mano, kad jeigu kartojate teiginį pakankamai ilgai, žmonės pradės juo tikėti. Žinote, kas yra šios frazės autorius? Taika gali atsirasti tik tai iš teisybės. Ačiū. Kalbėtojų sąrašas baigtas. Dabar apie P vardų Zovko. Ačiū. Gerbiama komisijos narė, dėkoju Jums už teigiamus žodžius, už tikėjimą, kad gali atsirasti ilgalaikė taika tarp Izraelio ir Palestinos.